Witam Państwa w czwartkowe popołudnie. Chcę podkreślić. Sveiki, susirinkę ketvirtadienio popietę. Šiandien dalyvaujame netipinėme, tiksliau ne, neįprastų laikų. Mes e, rengėme komiteto posėdį ir tai taip įvyksta, tačiau taip įvyko. Ir būtent prieš šventinių laikotarpių Taigi, šiek tiek mažai dalyvių turime šiandien, tačiau klausiu, tikiuosi, kad uh, tikrai komiteto nariams bus perduotas pagrindinis ir svarbiausios prašymų mintis. Dabar patvirtinime darbo tvarkę, kadangi pastabų nėra, tai ją ir patvirtiname. Antrasis darbo tvarkės klausimas - posės transliuojamas internetu, verčiama į 16 kalbų. Pradėsiu nuo trečiojo klausimo. Tai yra viešasis klausimas. Uh, E, genetinės įvairovės e, ir e, javų ir jų laukinių giminaičių išsaugojimas. Tema tai labai svarbi, todėl noriu pasisveikinti nuoširdžiai su mūsų ekspertais, kurie sutiko dalyvauti. Kaip žinot, biologinės įvairovės apsaugos išsaugojimas rytyje ES yra patvirtinusi nemažai e, svarbių tikslų siekiant e, sumažinti biologinės įvairovės mažėjimą ES ir ekosisteminių paslaugų e, stiprina iki 20 metų. Esame prisėmę nemažai įsipareigojimų, tarp jų yra tarptautinė konferencija. Uh, biologinės vyros išsaugojimo žemės ūkija. Parlamentas nekartą svarstė šią temą, 2016 patvirtino rezoliuciją ir esame apsibrėžę prioritetinės veiklos sritis. Šios dienos klausimų tikslas yra pradėti diskusiją dėl įvairių rūšių e, genetinių bankų genetinių fondų apsaugos, siekiant užtikrinti apsirūpinimą maistu ir saugoti biologinę įvairovę. Šios rūšis yra glaudžiai susijusios su mūsų auginamais javais, tačiau taip pat auga ir laukinėje gamtoje. Taigi galima e, pasinaudoti tinkamais moksliniais tyrimais, genetiniais tyrimais tam, kad pritaikytume tų kultūrų e, savybės prie besikeičiančios aplinkos. Tai labai svarbu ne tik tas rūšis išsaugoti, e, jų genetinėse bankuose genus išsaugoti, tačiau taip pat ir natūralioje aplinkoje, tam, kad jos galėtų vystytis ir keistis. Tikiuosi, kad šios dienos klausimas leis atkreipti mums dėmesį į tuos aspektus, kurie mūsų nuomonė turėtų būti pabrėžiami taip pat ir bežiūpė politikos kontekste po 20 metų. Dabar pristatysiu mūsų svečius. E, jie pasisakys tokia eilės tvarka, kaip išvardinta. Pirmas kalbės profesorius e, Nigel Makstedas. E, jis yra Birmingemo universiteto biologijos mokslų fakulteto atstovas ir dalyvavo konsultacinėje grupėje tarptautinių žemės ūkio tyrimų srityje. Jis e, taip pat e, e, yra genetinio paveldo išsaugojimo srities vyriausias bendradarbis, antroji pranešėja daktarė Suzanė Bart, ji užsijima moksliniais tyrimais augalininkystės srityje, dirba Airijoje, yra vyriausioji mokslininkė, tyrėja Ir nuo 2009 metų taip pat redaguoja e, žurnalą, kuris skelbia publikacijas botanikos temomis. Trečiasis pranešėjas daktaras Nikola Rū, jis yra vyriausias mokslinis bendradarbis, e, dirbantis e, Mopelie biologinės įvairovės srityje ir atlieka genetinius tyrimus e, genetinių išteklių išsaugojimo ir panaudojimo srityje, taigi susijima e, genetinių fondų administravimu. Ekspertams jau minėjau, kad kiekvienam iš jų bus suteikima po 15 minučių prezentacijai, taigi prašau ilgiau nekalbėti nei po 15 minučių, o po to komiteto nariai galės jums užduoti klausimus, į kuriuos po to galėsite sureaguoti. Mūsų klausimų trukmė yra nustatyta tokia, kad turėsime baigti e, posėdį iki 16 valandos, taip esame susitarę su vertėjais, su kuriais taip pat noriu pasisveikinti. Taigi dabar suteikiu žodį mūsų prašėjams, pirmas kalbės profesorius Maksteris, prašau. Ačiū pirmininkė. Labai malonu šiandien kalbėti apie javus, taip pat uh, ES bioįvairovės išsaugumo strategija, kadangi čia labai svarbi sritis, prioritetas sritis Europoje. Pirmas dalykas, kurį norėjau paminėti, kad e, e, žmonių skaičius, e, gyventojų skaičius didėja 7,5 milijardai ir didesnė dalis gyvena besivystančiose valstybėse ten nuo 9,5 iki 9,8 maždaug milijardų gyventojų padidėjęs iki 50 metų. Visiems šiems žmonėms reikalingas uh, maistas 50 metams, kad maisto užtektų, reikėtų padidinti 60 procentų maisto gamybą ir 100 procentų besivysančiose valstybėse. Iki 50 metų žemės ūkio gamyba dėl klimato kaitos padarinių mažės kasmet po 2 procentus. Ir tai reiškia, kad gyventojų skaičius didės, reikės daugiau maisto, tačiau maisto gamyba mažės dėl klimato kaitos. Čia nurodyti trys skaičiai, trys e, diagramos. Ir čia yra kalbama apie, apie konk, konkrečius javus, jų paplitimą raudonoji e, raudona spalva yra nurodyta alfa e, javų gamyba. Artimiausių metų šitų javų e, gamyba padidės iš tais metais, o po to, po 20 metų, pradės mažėti ir tai bus ekstremali situacija ir visą tai rodo, kad žemės ūkio gamyba iš esmės keisis, jeigu galvojame apie e, apie apsirūpinimą maisto produktais, mes turime kalbėti ir apie javams giminingas rūšis. Jeigu pavyks toliau gaminti taip pat intensyviai, todėl reikėtų uh, pasinaudoti javams giminingų rūšių įvairovę. Tai tos giminingos rūšys tai yra iš esmės tos, iš kurių išsivystė dabartiniai javai ir tai reiškia, kad javuose yra tie patys genai ir galima tos genus įdiegus, galima padidinti šitų javų produktivumą. Taigi tai yra labai sudėtingi dalykai ir labai svarbus. Norėčiau nurodyti kai kuriuos javų, žolinių e, kultūrų tam tikras rošis, rūšis ir jų giminingas rūšis, tokių yra maždaug apie 50 centrinė, pagrindinėje eilutėje yra nurodytos įvairiausių porušiai. Ir kai šitų porušių genai yra perkeliami į javus, tai galima užtikrinti šitų javų atsparumą tam tikrom uh, lygom. Taigi šitos giminingos rūšys gali būti naudingos žemės ūkio gamyboje apskritai. Europos parlamentui galbūt būtų įdomu išgirsti apie finansinę vertę. Pavyzdžiui, naudojant tokias gimrinkas rūšis į javus, perkeliant tam tikrus genus, Pinventalio tyrimė 27 metais buvo nurodyta, kad 115 milijardų eurų per metus galima padidinti javų derlių jeigu būtų naudojamų laukinių artimų rūšių genai. O 2013 metais Price Waterhouse Cooper taip pat atliko panašų tyrimą ir ištyrė 29 svarbiausias rūšis ir konstatavo, kad galima 115 milijardų padidinti javų derlingumo vertę. Tačiau dešinėje pusėje yra nurodyti yra įvairiausios javų rūšys ir taip pat kokias laukinės artimas rūšis galima panaudoti javų auginimui. Taigi, kol kas tokia praktika yra naudojama tik tai labai retai, tačiau vis dėlto, jeigu būtų panaudotos artimos rūšis, tai būtų galima 300 milijardų per metus tokia apyvarta padidinti javų derlingumą, jeigu apskritai būtų pasitatos pagalbos laukinės javų gimininkų rūšių, e, gimininkos rūšis. Prieš keletą metų buvo atliktas tyrimas, kuriam vadovavo KEL ir tyrimo metu buvo konstatuota, kad 16 procentų tokių artimų rūšių ir 4, 16 procentų buvo konstatuota yra imunios tam tikroms lygoms. Jeigu pažvelgtume į konservavimą arba išsaugojimą. Yra atliktos taip pat e, e, atlikti, atlikti tyrimai globalių mastu yra konstatuojama, kad sėklose, kurios yra genetinėse bankuose, yra e, tokių sėklų, kurių apskritai nėra genų bankuose. Ir jeigu mes norėtume aktyviai naudotis genetinę įvairovę, tai reikia tiesiog maždaug 50 įvairių imčių kiekvienai atskirai rūšiai. 72 procentai tokių artimų rūšių turi būti papildomai surinkta. Prieš keletą metų aš pats atlikau tyrimą ir at, dėl sitų, in sitų konservacijos sistemą, e, situaciją. Ir buvo konstatuota, kad tik tai kelios rūšis yra konservuojamos ir vieninteliai genetiniai ištekliai tai yra tam tikra So and... Rokų rūšis, kuri užtinkama Naujoje Zelandijoje. Kaip Labai svarbu konservuoti šitas laukinas artimas rūšis, e, vadovaujantis CBD strateginiu planu ir taip pat konservacijos tikslais. Devintajame tiksle, pavyzdžiui, yra kalbama taip pat, kad reikia konservuoti tokių laukinių artimų rūšių e, genetinę medžiagą. Taip pat kalbant apie vieną, antrą ir trečią konservavimo tikslus, taip pat labai svarbu 2,5 tikslas nurodo, kad šito genetinio fondo rinkimas yra viena iš geriausių galimybių apsirūpinti maisto produktais ateityje. Taip pat buvo atliktas tyrimas Norvegijoje. Norvegijos vyriausybė suteikė 80 milijonų dolerių fondui, patikos formui, fondui, kad jisai galėtų ištirti artimų rūšių e, situacija, taip pat buvo apskritai buvo ištirtas pats inventorius ir taip pat buvo ištirti 194 rūšių mėginiai ir taip pat buvo nustatyta, kur kokių laukinių rūšių yra pasaulio mastu. Galvojant konkrečiai apie Europą, 31 Europos valstybėje yra, e, yra suformulavusios daugiau kaip 20 tų prioritetinių veiklos ryčių susijusių su artimų rūšių išsaugojimu. Kalbant apie globalius prioritetus, tai reikėtų pasakyti, kad jų tų rūšių yra 1392. Tai labai įdomi situacija Europoje, rodanti, kaip šitos 1322 rūšis pasiskirsto. Raudona spalva rodo, kad šitos rūšys persidengia, kartojasi. Ir šiame žemėlapyje matote, kad ankstesnė raudona spalva dažniausiai vyrauja viduržėmio jūros regione. Tarptautiniu mastu didžiausia tokių artimų rūšių koncentracija gali atnešti didžiausios naudos ir tai yra Europos ir viduržymio jūros valstybės. Šitas žemėlapis yra kiek kitoks, tiesiog pažvelgime į rūšių koncentraciją ir čia galime pamatyti, kur nėra tokių pavyzdžių konstatuota ir surinkta. Ir tai galėtų būti ateities veiklos koncentravimuose taškai. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje raudonų taškų yra yra rūšių. In also... Taip pat ir Indonezijoje yra pakankamai daug tokių uh, galimybių e, užtikti laukinės artimas rūšis. Kiekvienas iš tokių taškų žemėlapyje pasirinktas kaip vieta, kurioje galima apskritai užsimti prioritetinę rūšių konservavimo veiklą. Europa ir Viduržėmio jūros regionuose yra daugiausia tokių taškų, turint omenyje visą Europą. Tai- Taigi Europa yra didžiulė teritorija, kad būtų galima konservuoti javams artimas laukinės rūšis organizacija Europoje, kuri užsima tokių rūšių konservavimu. Tai yra Europos genetinių išteklių rinkimo organizacija. Ir šita organizacija įsisteigusi 2004 metais nuveikė daug, skleidė informaciją taip pat gavo ir ES finansavimą, įgyvendino keturis ES finansuojamus e, projektus, taip pat paskelbė įvairiausią metodologiją, taip pat e, pasitelkė ekspertų žinia. Visai nesiniai buvo parengta strategija arba koncepcija Europoje išsaugoti uh, laukinės javams artimas rūšis. Tai yra labai sudėtinga strategija, jos nekomentuosiu, tačiau čia šioje skaidrėje norėčiau parodyti, kad konservacijos pastangos yra dedamos ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu kiekvienoje valstybėje. Yra daug daroma, tačiau visoje Europoje taip pat yra imamasi įvairiausių veiksmų, priimami politiniai sprendimai, ir taip pat šitie sprendimai yra siejami su konkrečiu jų įgyvendinimu. Vienas iš naujausių projektų, kurį mes įgyvendiname, tai yra Farmers Pride projektas. Kitą savaitę Italija vyks uh, šio projekto kontekste e, organizuotas renginys. Čia yra kalbama apie e, sėklų dauginimą, konservavimą ir svarbiausias uždavinys šiame projekte yra tiesiog sukurti ES mastu teritorijų ir sėklų gamintojų tinklus. Grįšiu prie to to klausimo dar karto, tačiau dabar norėčiau pasakyti, kad kol kas nėra nei jokių pagrindų, nei sistemos, kuri leistų kurti tokius uh, bendradarbiavimo tiklus. Kalbant apie tai, kokių veiksmų reikėtų imtis, aš manyčiau, pirmiausia, Europoje tiesiog geriau konservuoti turimą tų laukinių rūšių genetinę medžiagą. And... Vienas dalykas, užpildant šitas spragas, yra pasakytina, kad yra daug e, koskiros tarp sprendimo prieimimo ir jų įgyvendinimo. Labai svarbu, žinoma, priimti sprendimus, tačiau jeigu jie yra neįgyvendinami, jeigu nekonservuojama šita medžiaga, tai jokios prasmės nėra. Taigi yra priimti prieš keletą metų sprendimai dėl galimai sėkmingų projektų, tačiau kai buvo pasirinktos teritorijos Europoje, po to aš nepastebėjau jokios pažangos, nors buvo užsiimta lobistinė veikla. Taigi, in situ kontekste yra pakankamai daug takoskiros tarp planavimo ir gyvendinimo. Kai kalbama apie konservavimą in situ ir ex situ, reikėtų pasakyti, kad 99 procentai lėšų yra skirta ex situ konservavimui. Šitos lėšos skirtos ex situ išsaugojimui, o in situ lieka tik tai vienas procentas. Taigi reikia užtikrinti sąsajas tarp biodiverovės ir agroįvairovės. Natūra 2000 e, programoje yra skiriama pakankamai nedaug dėmesio agroįvairoviai. Labai nuties, svarbu nutiesti sąsajas vietos nacionalinių, regionių ir globalių lygmenių, kalbant apie šitos e, genetinės medžiagos konservavimą. Mums reikia susitaryti apie įvairovės užkonservavimo bendrą vaizdą, o tai reiškia, reikia dirbti vietos nacionalių regioninių mastų. Jeigu kalbame apie galimą tos medžiagos panaudojimą, tai reikėtų pirmiausia pagalvoti apie galutinius vartotojus. Reikia suvokti, kokiai prekybai, kokiam galutiniam vartojimui galima e, e rinkti šitą medžiagą ir taip pat labai svarbu suprasti laukinės javams artimos rūšies naudą. Norėčiau pakalbėti dar išsameu apie pastangas vietos nacionalinių, regionių ir globalių lygmenių, tų pastangų susijimo būtinybė. Valdymo struktūros Aš sakiau, kad didžiausia, mano manimo, problema tai yra nepakankamai administracinių struktūrų Europoje, kad būtų in situ konservacija, kad in situ konservacija vytų kuo sėkmingiau. Mes, žinome, turime Natūrą 2000, mes nenorime šitų e, e, teritorijų išsaugoti dar kartą, tačiau Natūra 2000 teritorijos yra saugomos pagal tai, kokios rūšys yra nykstančios arba kokių rūšių apskritai nėra. Tačiau mes turėtume šitas teritorijas pritaikyti ir galvodami apie e, bio įvairovę ir e, agro įvairovę. Kitas dalykas, reikia atsižvelgti į e, žemės ūkio paveldo išsaugojimą. Ir čia šita medžiaga yra labai svarbi, siekiant apsirūpinti maisto produktais. ECPGR pirmininkas yra tarp mūsų ir tikriausiai patvirtins mano žodžius, kad šita, e, tas tinklas atliko didžiulį darbą, pasitelkdamas ekspertų žinias. Ir Tačiau šitai sistemai reikalingas finansavimas, kad būtų galima konservuoti tinkamai Europos genetinius išteklius. Kol kas yra numatyta per mažai lėšų ir todėl poveikis in situ ir ex situ konservavimu yra pakankamai nedidelis. Reikalinga Europos paramos teikimo struktūra ateityje ir todėl mes turime uh, pagalvoti apie ilgalaikę perspektyvą, apie tai, kaip genetiniai ištekliai galėtų padėti didinti Europos žemės ūkio produktivumą. Ir galiausiai norėčiau papasakoti vieną asmeninę istoriją. Kai aš buvau doktorantas, aš Turkijos e, piet pietinėme pajūryje aš tiesiog rinkau latyrus, berinezis pavyzdžius. Ir tai yra labai artimas, mm, artimas augalas. No. Now the beauty of this thing on the south coast. Liesiams žirneliams. Turkijoje yra tik vienoje teritorijoje E, randame šitą rūšis, kuri geltonai žydė. Taigi šitie žirneliai, kurie žydė geltoną spalvą. Taigi aš radau šitą rūšį, paskelbiau informaciją, 2005 metais grįžau į tą pačią e, Turkiją, tačiau dalyvavau konferencijoje ir dar kartą apsilankiau toje vietoje ir konstatavau, kad viena iš tų rūšių buvo tiesiog buvo iškasta, tiesiog žemė buvo iškasta ir buvo e, pastatytas visiškai e, naujas pastatas. Taigi, jeigu 20-25 tūkstančiai buvo tos rūšies atstovų prieš penkerius metus, tai po to liko tik apie 5 tūkstančius. Aš šitą medžiagą perdaviau genetiniam bankui, konservavimui. Tada aš parašiau dar vieną straipsnį ir sakiau, kad kažkas turi imtis šitos rūšies konservavimo ir šiais metais vėl dalyvau kon konferencijoje ir supratau, kad uh, tiesiog ta, ta, tie policijos e, prefektūra buvo ne tik tai išplėsta, bet buvo dar nutestas ir papildomas kelias. Ir dabar radau tik 15 šitų augalų. Tai rodo, kaip yra svarbus mūsų laukiniams javams artimos rūšis. Jų ekonominė nauda gali būti didžiulė ir jeigu mes šitas rūšis naikinsime ir ateityje, tai bus per vėlų. Mes turime iš, konservuoti, išsaugoti šitas rūšis dabar, kad jos galėtų sėklų augintojams padėti ateityje, kad jos galėtų būti dauginamos. Ačiū pirmininkė. Bardzo przekonująco pan mówi, ale. Labai įtikinamas yra jūsų pranešimas. Tai Tikrai jūs labai daug laiko išnaudojate, tačiau vis tiek dėkojame ir dabar suteiksime žodį poniai Bart. Labai ačiū už suteiktą galimybę pasidalinti savo mintimis apie genetinės įvairovės išsaugojimą ir javų ir e, kultūrinių augalų e, laukinių giminaičių išsaug, išsaugojimą. Papasakosiu, remsiuos Airijos pavyzdžių, tačiau būtų galima pritaikyti ir kitoms mažesnėms šalims e, kultūrinių augalų laukiniai giminaičiai prisidėjo prie e, dabartinių mūsų e, kultūrų genetinės įvairovės Pavyzdžiui, dabar bulvių bulvių veisėjai e, bando e, pasinaudoti lauki, laukiniais augalais tam, kad išvestų naujas, naujus bulvių e, porušius. Taigi dabar mes e, Airijoje turime labai mažai informacijos apie e, augalų genetinius išteklius, ypač e, augančius laukinėje gamtoje. Ir kitose Europos valstybėse šalise ši problema taip pat yra labai aktuali žemės ūkio, maisto ir jūrų departamentas yra atsakingas už genetinių išteklių e, naudojimo skatinimą, koordinavimą ir išsaugojimą. Taip pat jį remia konsultacinis genetinių išteklių komitetas, kuriame dalyvauja visų suinteresuotų subjektų atstovai, tai yra nevyriausybinio organizacijų, akademinių sluoksnių atstovai ir kiti žmonės, kurie dirba šiame departamente aktyviai dalyvauja kurtis e, Airijoje yra e, užfiksavęs 181 laukinį e, kultūrinių augalų giminaitį ir pirmajame priedė yra išvardyjamos 102 rūšis, kurias būtina išsaugoti prioritetinė tvarka. Taip pat yra gyvenimos įvairios iniciatyvos žemės ūkio e, departamento daugiausiai dėmesio skiriant arijos kultūriniams augalams ir jų laukiniams giminaičiams daugiausiai dėmesio e, čia e, skiriama bulvėms ir ištiktas atskiras Donė galo grafystėje bulvių centras, kuriame yra saugomos 400 e, saugomų bulvių veislių in vitro ir in situ Tie, kas e, e, taip pat e, yra labai svarbi organizacija Dublino šventos trejybės kolegija, dirbanti su botanikos sodais ir atsakinga už augalų genetinius bankus ir taip pat labai svarbu atliekant NVO kaip Airijos sėklų saugojimo asociacija. E, dokumentai susiję su kultūrinių augalų e, laukinių giminaičių pasiskirstimu nuo 2010 metų e, yra koordinuojami nacionalinio biologinės įvairovės duomenų centro ir svarbiausi duomenų šaltiniai Čia yra pirmasis 55 laukinių kultūrinių galų giminaičių e, priedas, taip pat nacionalinis augalų e, domenų bankas ir nacionalinis e, herbarimo bankas. Nacionalinis biologinis vairovės domenų centras renka taip pat duomenis iš kitų šaltinių ir e, pateikia juos e, centralizuota tvarka. Pavyzdžiui, Britų salų botanikos e, draugija taip pat teikia savo duomenis šiam duomenų centrui. Šioje skaidrėje matote, kaip laukinis šparagas yra paplitęs. Britų salose ir Airija, tačiau labai svarbu įtraukti ir e, visuomenės informavimo priemonės tam, kad e, visuomenė žinotų, kokios, kokie svarbus yra laukiniai giminaičiai mūsų kultūrinių augalų, tam Curtis ir Paul Vyland. E, čia atlieka labai svarbius genetinius tyrimus, jie dirba Korko universitete. E, pavasarį pasirodys nauja jų knyga e, apie laukinių kultūrinių augalų giminaičių naudojimų maistui paveldą. E, kita labai svarbi knyga skirta bulvėms. Henerti buvo išvesta 2014 metais. Taip pat kalbant apie pievinius augalus, yra renkami atitinkami duomenys duomenų bankuose. Turiu atsiprašyti, kad e, nelabai aiškiai ši skaidrė yra parengta, tačiau noriu pasakyti, kad airiškai kolekcija e, genų yra pasiskiršiusi į dvi pagrindinės dalis arba e, grupės pievinių augalų arba ganyklinių augalų ir tai yra tikrai labai svarbus, e, labai svarbi istorinė genetinė medžiaga. E, rimtų iššūkių e, patiriame siekdami e, užtikrinti in situ konservavimą, konservavimą arba išsaugojimą in situ būdu, pavyzdžiui, obolių ir bulvių Taigi bulvių įvairovė, e, už bulvių įvairovės išsaugojimą yra atsakingas atskiras e, departamentas, tačiau e, kitų svarbių rūšių, tarkim, pievinių augalų konservavimas institu smarkiai atsilieka. Mm Taip pat sudėtinė situacija susijusi su biologiniu apdulkinimu tam tikrų rūšių, nes trūksta e, vabžių apdulkintojų ir taip pat reikalingas minimalus augalų skaičius tam, kad populiacija ir toliau jos dydis ne, nemažėtų. E, taip pat reikalinga pasitelkti tam tikrą landšaftinį požiūrį, ypatingai kalbant apie pievinius augalus. Ir jis nėra taikomas, reikia tinkamų ilgalaikių iniciatyvų ir e, e, priemonių, kuris būtų įtrauktas į ES politinius sprendimus bei spręsti e, grėsmių buveinėms problemą. Štai pavyzdys grėsmės buveiniai, kalbant apie, e, kalbant apie jūrų kopūstus, pavyzdžiui, Airijoje dėl pakrančių dirbožėmio erozijos arba kitų e, veiksmų susijusių su alternatyviu žemės ūkio paskaitai žemės panaudojimu gali turėti labai rimtos e, įtakos ir padarinių laukiniams kultūrinių augalų giminaičiams. E, taip pat reikalingas prisimti tam tikrus įsipareigojimus, įskait finansinę paramą, siekiant išsaugoti genetinius išteklius. Kalbant apie jūrų kopūstus, aš jau pateikiau jų pavyzdį kaip pirmąjį, kalbant apie grėsmės. Žemės ūkio departamente yra surinkta tikrai e, labai daug duomenų nuo 40-mečio, e, 7 ir 90-mečio apie e, jūrų kopūstų paplitimą E, Airijoje ir e, po to surinkti duomenys nuo 2007 metų e, iš Airijoje, kalbant apie insitų išteklius ir konstatuota, kad kai kuriuose vietose faktiškai jūrų kopūstai išnyko. Taigi, Taigi tai yra geriausias pavyzdys, kaip žmogaus veikla ir e, pakrančių erozija daro neigiamą įtaką augalų buveinėms, todėl e, atskiri mokslininkai jau seniai siūlė paskelbti tam tikras teritorijos mokslinės e, svarbos teritorijoms, teritorijomis ir siūlė parengti atitinkamas jų naudojimo gairės, taip pat buvo siūloma atkreipti vietos valdžios institucijų ir struktūrų dėmesį į e, laukinių augalų išsaugojimo svarbą šiuose vietovėse. Pereinant dabar prie insitų išsaugojimo e, tų rūšių, kurioms reikalingas landšaftinis požiūris, yra labai svarbu pabrėžti čia e, pievinių augalų išsaugojimo svarbą e, pasitelkus landšaftinį požiūrį, tam reikia išskirti atskirų rušių atskiras e, buveinės ir e, kultivuoti, dirbti žemę tradiciniais metodais, tam, kad būtų išsaugotos šios rūšys insitų. Taip pat būtina parengti tinkamas koncepcijas tokio žemės panaudojimo ir dirbimo bei pasitelkti visas pastangas siekiant bedarbiauti ES lygmenių, taip pat mokslinio tyrimų srityje. Aš dirbau atitinkamo darbo grupėje, kuri užsėmė biologinę įvairovę ir e, žemės e, plotų panaudojimu ir e, mes pasiūlėme vadovautis daugiau dėmesio skirti nacionaliniams parkams ir laukinės gyvūnijos bei augmenijos e, išsaugojimo e, tam tikromis teritorijomis, tam, kad būtų galima geriau ir veiksmingiau išsaugoti laukinius e, augalus toje teritorijoje. Taip pat reikia ateityje pasvarstyti galimybės bežiūbė kontekste dėkti tam tikras priemonės susijusias su ilgalaikiu E, e, žemės ūkio, mm, ilgalaikį žemės ūkio veiklą skirtą laukiems augalams išsaugoti. Teigiamų pavyzdžių šioje srityje e, gali pasiūlyti Šveicarija ir Norvegija. Jūs galėtumėte teikti, kad tą gali sauliaisti tik tai turtingesnės ES šalis, tačiau aš manau, kad ir kitos galėtų, kalbant apie naudą, kurią iš šios veiklos gautų ūkininkai, aiškiai yra įrodyta, kad e, augalų įvairovė pievose ir ganyklose yra labai svarbi, e, nes kuo įvairesni augalai ganyklose ir pievose, tuo e, daugiau šieno galima pagaminti iš jų, tuo, tuo didesnis pašarų derlius. Todėl pastelkus atitinkamas procedūras e, e, galima ir ūkininkams būtų iš šios veiklos tikėtis nemažai naudos ir mokslininkai tokį požiūrį remia, paskelbė atitinkamą ataskaitą 99 metais. Taigi noriu apibendrinti dabar savo pranešimą, pristatyti tam tikras išvadas. E, yra užtikrintos kelios eksitų laukinio galų išsaugojimo kolekcijos, tačiau e, laukiniai kultūrinių augalų giminaičiai tikrai negalėtų būti apsaugoti vien tik tai remintis šiomis e, šiais rinkiniais. Eksito konservacija kainuoja labai brangiai, reikalauja daug darbo jėgos, būtina užtikrinti kokybės kontrolę bei e, saugojimų sėklų kokybę nuolat prižiūrėti. Tačiau manau, kad labai e, svarbu e, šios konservavimo būdus pasitelkti, tačiau tai nėra vienintelis būdas, nes mūsų pievinių augalų ir bulvių e, e, kolekcijos yra saugomus taip pat Svalbardė, pavyzdžiui, mes turime ir atitinkamus dokumentus, kuriuos renkame nuolat ir tuos procesus reikia tęsti, nuolat atnaujinti turimą dokumentaciją, todėl būtinos čia tarptautinės iniciatyvos su kitomis šalimis ir mes e, ėmėmės e, taip pat e, tam, tikro, tam, tam tikras visuomenės informavimo iniciatyvas įgyvendinti tam, kad vartotojams žmonėms daugiau informacijos pateiktume apie tai, kodėl svarbu išsaugoti laukinius augalus. Insitų konservavimo strategijos dar nėra pakankamai plačiai kūriamos ir jos iš tiesų galėtų būti daug veiksmingesnės, siekiant pastelkus tradicinę žemės ūkio veiklą, išsaugoti uh, laukinius kultūrinio augalų giminaičius, tačiau būtina užtikrinti stebėseną institu konservavimo strategijų įgyvendinimo ir uh, kurti atitinkamas koncepcijas. Noriu pasakyti, kad e, ne, mūsų e, fondo, kuris yra skirtas genetinių išteklių konservavimui, e, maisto žemės ūkio pramonėje metinis biudžetas siekia tik 500 tūkstančių eurų, tačiau net ir tiek nedaug lėšų turėdami mes sugebame įvairius projektus įgyvendinti kartu su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip pat E, noriu aukštai vertinti kai kurių kolegų veiklą iš Airijos ir jų pavardės yra išvardintos šioje skaidrėje. Jie padėjo man parengti šios dienos pranešimą ir surinkti duomenys. Ačiū uždėmesi. Bardzo prosimy pana już w tej chwili, żeby pan się odniósł. Labai ačiū. Dabar e, žodį suteiksiu trečiajam prelegentui. Prašom, ponė Rū žodis jums. Aš pasistengsiu kalbėti trumpiau negu 15 minučių. Labadiena, ponios ir ponai, man didelė garbė būti su jumis ir kalbėti tokią svarbę temą, būtent genetinės įvairovės klausimų. Tai yra labai svarbu žmonijai e, ir patiems augalams. Ačiū, kad sudarėt progą pakalbėti apie agrobio E, įvairovės išsaugojimą ir panaudojimą, norint geresnės e, maisto produktų sistemos. Ir čia konkrečiai pakalbėsiu apie bananus, nors jų daug neauginama e, Europoje, išskyrus Ispanijoje, Graikijoje, bet bananų daug suvartojama Europoje. Pirmiausia, šiek tiek apie savo organizaciją Biodiversity Organization International, e, mus, mes vienijam dešimtis mokslinių centrų e, įvairiuose pasaulio vietose ir čia jau e, mūsų veikla prasidėjo prieš 15 metų. Tad Biodiversity International yra vienintelė organizacija turinti savo padalinių biurų įvairiose pasaulio vietose, kartu ir Europoje čia matyti skaidrėje Romoje yra mūsų pagrindinė būstinė, Lioveno mieste yra padalinys, Montpellier ir Levene kartu yra laboratorija, bananų e, didžiausias genetinis fondas ir kartu turim skyrių Ispanijoje. Mes dabar renkam mokslinius faktus, kartu e, apibendrinam valdymo praktiką, mastom apie galimus politi politijos, politikos sprendimus, nes agrobio įvairovė yra labai svarbi, tą paminėjo pirmasis kalbėtojas, svarbi ne vien tik tai biologinė įvairovė išsaugoti, bet ir agro bio, bio įvairovė išsaugoti. Nes mes žinom, kaip svarbu išsaugoti maisto produktų įvairovę, mm, turiu galvoje gamybą, e, rinkas, E, vartojimą ir kartu turiu galvoje genetinius išteklius tam, kad būtų galima prisigerinti, taikyti inovacijas. Tad tie visi komponentai čia pavaizduoti glaudžiai vienas su kitu susiję ir mes turim valdyti ir skatinti agrobio įvairovę ne vien tik tai e, išsaugojimo, gamybos, bet rinkos ir suvartojimo lygiais. Dabar pailustruosiu konkrečiu atvejumi. Tai bananų pavyzdys. Kodėl aš pasirinkau bananus? Nes tai aštunta pagal geriausia, labiausia sunaudojama pasaulyje grūdinė kultūra, e, įvairių rūšių bananai, e, įvairiausių rūšių bananai kur, kuriuos e, kultivuoja pietričio Azijos, kai kurios Afrikos šalys. Bet čia visa gamyba daugiausia priklauso nuo vienos bananų rūšės - Cavendish e, ir netgi nuo vieno klono. Ir dėl to didėja biologinės e, įvairovės ta erozija. Ir dėl to tada kyla didesnė rizika, kad augalus apniks kenkėjai, lygos, antai žinom e, tą atvejį vadinamąjį bulvių badą Airijoje. Tad iš tikrųjų reikia įvairovės. O dabar, kalbant apie bananus, prieš 50 metų e, čia bu, plantacijas nusiaubė ban, Panamos vadinamoji lyga. E, ir e, tai yra grybelinė lyga, kuri tiesiog per dirbožėmį patenka į e, ūglius, stiebus ir galiausia sunaikina augalą. Ir po to pietų Kinijoje ir Vietname 70-80-metyje dešimt, buvo rasta, atrasta nauja padermė, kuri pakeitė Cavendish ir prasidėjo jų gamyba. Tad, bet dabar vėl e, dešimtajame dešimtmetyje buvo pereita e, prie e, tiesiog kitos rūšės bananų gamybos, kurie iš tų bananai ištūmė kevint iš rūšės bananus. Yra Azijoje, Ramiojo vandenino, Afrikos šalyse. Uh, ir dabar yra daug tyriama, kaip e, bananų lygos, e, kaip galima sustabdyti lygų plitimą e, iš vieno kontinento į kitą. Ir čia tiesiog skaičiais įvardėma, kiek kainuotų norint apriboti tų lygų plitimą, nes jeigu nieko nebus imtasi, tai 10 milijardų eurų nuostolių bus. Tad vėlgi reikėtų pasimokyti iš praeities. Uh, klaidų. Ir čia ES vaidina didelį vaidmenį, ji gali pakeisti tokią situaciją. Belgija, beje, yra didžiausia bananų importuotoja ir eksportuotoja Europoje. E, būtent ta veikla įvertinta beveik vieno milijardo e, dolerių e, verte Ir e, daug, daugia 40 e, bendrovių užsima šitą veiklą. Čia matot keturios valstybės išvardintos, e, Belgija yra ketvirtoji bananų importuotoja ir eksportuotoja. Aišku, per Belgiją patenka bananai į Europą ir Belgija juos toliau iš juos keliauja į kitas Europos šalis. Ne per seniausia vienoje televizijos laidoje, dokumentinėme filme buvo kalbama apie būtent e, ta, ta, ta reiš, to reiškinio mm, padarinius Afrikai e, ir būtent tai susiję kartu su migrantų antplūdžiu. Ir ten buvo pailustruota Senegalo bananų gamintojų pavyzdžių, e, būtent Bet e, ka, kas čia, kodėl ta svarbi bio įvairovė? Dabar Lioveno e, katalikiškame universitete yra 1550 prieimų prie in vitro, tai yra prie tų įvairių rūšių, jie laikomi in vitro sąlygomis ir krijo sau, būdu saugomos 1060 tokių prieimų. E, mano viena kolegė minėjo Svalbardo salas, kuriuose irgi eksitų e, laikomos, e, laikomi genai. Ir mes mastom apie e, bananų e, genomus, genom, tai yra e, būtent jiems svarbios saugojimo sąlygos. Ir toliau mes platinam tą medžiagą liof, liofilizuotų lapų mėginių pavydalų ir kartu galim remtis internet, internetiniam priemonėm. Dabar čia matyta, pa, parodyta tos mūsų vadinamosios genetinių išteklių bendryje e, visame pasaulyje. Jeigu tos bendrijos nebūtų, tai mes tikrai tada neapriektume visos bio įvairovės. Mėlyni taškeliai e, žymi nacionalinės programas, pagal kurias e, atliekami genetiniai tyrimai ir renkami genetiniai įvairūs pavyzdžiai kartu bananų. Antai, Čekijos Respublikoje atliekamas vadinamas mūsų e, e, genų, genų tipų nustatymas taksonomijų lygių. Mes kartu dirbam su Liežo universitetu, Žamblų padaliniu tam, kad būtų galima išvalyti ten surinktą medžiagą, kad ten nebūtų lygos, kenkėjų e, užuomasgų. Šiaurės Bruselėje dabar yra e, vėlgi insitų e, bananų genomų saugojimo vieta. Ir kartu, aišku, mes platinam tą medžiagą pagal poreikius. Bet prieš tai reikia atlikti mokslinius tyrimus, tiesiog vėl regeneruoti sieklas po jų konservavimo. Iš tikrųjų labai daug mokslinių tyrimų dar laukia. Ir kartu vėlgi reikėtų įvertinti, kiek sieklų būtų galima išplatinti, kad būtų galima palaikyti bio įvairovę. Aš koordinavau mūsų e, tinklą, o prieš tai kitą, kitą projektą 2012 metais įgyvendintą. Dabar Pietričių Azijos, Azijoje yra tam tikrų dviejų rūšių bananų e, kilmės e, vieta. M. Musa balbisiana ir Musa akuminata bananų rūšis ar, ar porūšiai. Tad tas toks yra genomas ir mes jau tikrai pažengėm į priekį, bet kaip jau sakiau, reikia ištirti ir senesnes, senesnius porušius E, įvertinti genus ir įvertinti, kiek jie dabartinių bananų pirmtakai yra. Pietų Prancūzijoje mes parengėm duomenų bazę, kurią pavadinom Pangenum Portal. Dabar 2012 metais atlikta genominė seka ir jau sakiau, kai laikom tuos medžiagas in vitro sąlygomis, Tai yra 11 metų paprastai ir mes per tuo, tą laikotarpį turim medžiagą tiesiog į dirvą gražinti, pasižiūrėti, kaip ji ten tarpsta ir panašiai. Ir tada atliekam genominę seką. Ir, ir matom čia tą patį augalą, e, tiesiog normalus augalas viršuje, apačioj perkeltas į žemę ir matom, kaip ten tas e, perkeltas į normalų augalą, tai yra genas kaip paveikia, nukreipia tam tikrą augalo vystimasi. Tad šitos technikos dėka mes pradėjom bandomai e, projektą, pagal kurį būtų galima nustatyti, kokie skirtumai tarp tokių pasėtų bananų ir, ir bananų, kurie nesieklomis e, kultivuojami. Tad e, pirmieji to tyrimo rezultatai paskelbti ne per seniausia. Ir dabar mes e, tą, techni, tą metodologiją perkeliam ir į kitus, kitas rytis. Čia Mopeljau mm, universitete dirbam tais klausimais. Ir galiausia pasakysiu, kad insitų išsaugojimas e, kelia problemų, e, kada, nes nėra vietos paprasčiausia, daugiausia medžiaga saugojama eksitų sąlygomis, bet kita vertus tik insitų sąlygomis mes galim pasižiūrėti, kaipgi ta medžiaga iš tikrųjų duoda kokių rezultatų perkeltą į re, realų dirbožėmį. Ir dabar matot žemėlapį E, atliekam e, ta, tyrimus e, tos įvairovės, kai žemė kultivuojama. Ir čia dviejų rūšių bananai parodyti tuos rūšis skiriasi tiesiog vitaminų koncentracijos skaičiumi ir, sakykime, tokių koncentruotų vitaminų bananų auginimas yra labai svarbus tam tikrose Afrikos e, valstybėse. Aš čia pats dirbau su vakarų Afrikos valstybėse. Tad e, iš tikrųjų galima nemažai pagerinti medžiagą, bet tik tai labai svarbu, žinot, kad žmonės žinotų, kad tos dauginamosios medžiagos yra. Tad aš e, užsiminiau apie agrobio įvairovę ir e, tikiuosi, kad e, įtikinau jūs tuo, kaip, kokia svarbi yra agrobio įvairovė. Ir turiu pasakyti, kad mes dirbam kartu su komisija ir kitais tarptautiniais partneriais ruoždami vadinamai agrobio įvairovės indeksą čia, kuris apima e, visus, e, visus e, lygius rinkas, vartojimą, genetinius išteklius, kartų gamybą, nes tai teikia galimybių gerinti biologinės įvairovės padėtį. Dabar tas agro bioįvairovės indeksas padės mums pakeisti maisto produktų e, sistemą ir vartoti, gaminti ir vartoti sveikesnius, įvairesnius maisto produktus. Mes turim pasiremti agro bioįvairovę E, ir siekti, kad kuo daugiau žmonių galėtų ją pasinaudoti. Mes bendradarbiaujam su įvairiom e, vyriausybėm Europoje, su e, įmonėmis Europoje ir už Europos ribų, siekdami to tikslo. Na ir dabar galiausia, kokias keturias žinias galėčiau pasakyti ar išvadas. Bananų gamyba yra pavojuje dėl to, kad menkėja agrobio įvairovė ir tai veikia maisto produktų gamyba. Tam, kad e, išsaugotume agrobio įvairovę, mums reikia ją pirmiausia įvertinti, valdyti ir tinkamai ją panaudoti. Ir kartu reikia laikytis integruoto visuminio požiūrio, kuris apimtų visas suinteresuotas šalis, tarp jų ES visoje pasaulinėje maisto produktų sistemoje. Ir mūsų organizacija Biodiversity International dirba svarbiausiose srityse Europoje, siekdama mm, už, mm, užtikrinti maisto produktų gamybą. Labai ačiū uždėmesį. Dziękujemy. Naprawdę. To był chyba dobry temat. Tiesų labai įdomi, svarbi tema prieš šventes metų pabaigos. Dabar pirmoji klausimą galės užduoti ponė Maginis. Prašau. Um, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams. Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi jūsų darbu ir puikiai suprantame, kad tas darbas yra labai svarbus. Bat kalbėjo, kad reikia teikti daugiau informaciją vis, visacijos visuomeniai. Tačiau mane domina svarbiausia in situ išsaugojimo klausimai. Ar reikėtų numatyti tam tikras Europos teritorijos, kurios yra labai svarbios būtent tam, tik, svarbios tam tikrų javų e, gimningoms rūšims, Iš tikrųjų, ūkininkai nenorėtų, kad jų žemė būtų paskirta būtent tokiems e, tyrimams, kadangi jie nori naudoti žemę. Tai iš tikrųjų, kaip reikėtų valdyti šitas e, žemės ūkio panaudos žemės, jeigu mes numatysime šitas teritorijas kaip konservavimo teritorijas. Jeigu mes kalbėsime apie insitų konservavimą, tai kai, kokios bus pasiekmes, ar viską darysime laboratorijoje, viską. Ar, ar vis dėlto, ar mes e, numatysime konkrečias teritorijas. Tiesiog aš norėčiau jūsų atsakymo. Nesvarbu, kas būtų pasirinkta, man įdomus jūsų atsakymas. Galbūt pirmą pateikime klausimus arba iš karto atsakykite, kaip jūs norite. Think, uh, uh, Aš manau, kad labai svarbu įtraukti ūkininkus Jeigu mes norime apimti kuo didesnę rūšių įvairovę, jeigu mes norime tiesiog kiekvienai rūšiai numatyti mm, teritorijas ir atskirai insitų tas rūšis konservuoti, tai tai būtų labai sudėtinga, kadangi reikės kasmet atnaujinti šitas e, konservuojas rūšis, taip pat reikės e, numatyti tolesnės e, teritorijas, todėl in situ konservavimą atliekant reikėtų įtraukti ūkininkus ir numatyti ne tik tai tam tikrą atlygį, bet reikėtų galvoti ilgesniu laikotarpiu į perspektyvą, kad ūkininkai galėtų dalyvauti gaudami finansavimą pagal dabartinės programas. Dėl institu. Mes iš tikrųjų pritarėme, kad kalbam apie institu, tai mes ko gero konservuotume ne vieną kurią nors rūšį, tiesiog tokių rūšių e, grupę arba visą šeimą. Lengviausia būtų tai daryti jau dabar saugomose teritorijose ir tai būtų ne tik tai numatyta teritorija konservavimui, bet tiesiog būtų, e, būtų išsaugomos rūšys ir taip pat e, konservuojami genetiniai ištekliai ir tai būtų daug paprasčiau. Dėl konservavimo atskiruose ūkiuose Jeigu pažvelgtume į pagrindinius 40 javų ir jų artimų rūšių, tai tiesiog tos saugomos teritorijos yra daug, daug yra patogesnė teritorija, kadangi šitos artimos rūšis yra dažniausiai šalia tų jau tradicinių rūšių. Todėl labai svarbu pasinaudoti šitomis saugomis teritorijomis ir žinoma reikia numatyti tam tikrą papildomų pajamų galimybę ūkininkams. Jeigu mes kalbame apie institu, tai, tai priešingai negu renkant pavyzdžius arba saugojant imtis pagal X sitų, tai tuomet mes negalėsime e, užtikrinti tos pakankamos rūšių įvairovės. Ir todėl mes siūlome in situ, kadangi galima užtikrinti didžia, didesnę konservuojamų rūšių įvairovę ir taip pat būtų lengviau kovoti su užkratais ir lygomis. Dėl metinių pavyzdžiui E, rūšių, pavyzdžiui, tam tikrų species, especially banana recalcitrant. Skirtumas tarp burokų ir e, bananų rūšių konservavimo. Tai čia turime omenyje vienmečius ir daugiamečius augalus. Ir čia taip pat reikia daryti skirtumą, kai kalbame apie institu. Ačiū. Dėkoju už jūsų darbą norėčiau paklausti pirmiausia daktario Makstet. Jūs sakėte, kad jūs tikitės, kad kasmet mes 2 procentus žemės ūkio gamybos netenkame dėl klimato kaintos. Ar e, žemės. Kad... Und ich habe eine zweite Frage an Frau Dr. Barth. Žemės erozijos jūs nematote, kad taip pat mes turime pakankamai daug nuostolių kita vertus kaimo plėtros mm, antros ramšio kontekste yra numatyta galimybė remti ūkininkus e, siekiant e, auginti ir taip pat e, javams artimas laukinės rūšis. Tuo užsiemama dažniausiai Austrijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse. Taigi galbūt čia šioje srityje galėtume pasinaudoti ir BŽUP teikiamosi galimybėmis. Jūs sakėte, kad 70 procentų mūsų vabžių populiacijos dingo per pastarį laikotarpį. Ar jūs čia matote kokią nors galimybės BŽU politikos kontekste? Just to answer the, the question you asked me first, very briefly. Trumpai atsakysiu Jūsų klausimą. Į 2 procentus nėra įtraukta dirbožimo erozija. Čia tie skaičiai yra apskritai paimti iš tarptautinių leidinių, kurie e, nagrinėjo klimato kaitos poveikį. Dabar vyksta diskusijos dėl to, kodėl nyksta apdulkintojai ir vabžiai. Yra įvairiausių galimų priežasčių - klimato kaita, pavyzdžiui, taip žemės ūkio veikla. Ir, o tai yra tam tikra grėsmė in situ konservavimo darbe, kadangi apdulkininkai apdulkintojai yra labai svarbus tam tikrų rūšių išsaugojimui. Ir todėl reikėtų numatyti teritorijas insitų konservavimui ir kad būtų tiesiog įgyvenimos atitinkamos konservavimo strategijos ir ten reikėtų numatyti papildomas e, apdulkintojų populiacijas. McIntyre. Ačiū. Labai nuoširdžiai dėkoju pranešėjams. Kai mes mąstėme apie šitą, šitą renginį, aš galvojau, kad iš tikrai turėtų būti įdomus renginys, o dabar jūs tiesiog mano lūkesčius pralenkėte kadangi iš tikrųjų tai yra labai įdomi tema ir manau, kad ji bus plėtojama ir ateityje. Prieš keletą metų šiame komitete mes parengėme pranešimą savo iniciatyvą dėl e, e, ateities žemės ūkio technologinės raidos. Ir ten buvo kalbama taip pat apie genetinę įvairovę. Tai, mano manimu, sritis, į kurią mano manimu, kreipiama pakankamai mažai dėmesio, kadangi čia mes kalbame ir apsirūpinimą maisto produktais ir taip pat apie genetinius išteklius ir jų tarpusavio sąsajas. Meginės klausimą norėčiau pratesti. Mano manimu, yra dvi sritys, apie kurias turėtume, kurias turėtume pakalbėti. Dėl institu konservavimo, man atrodo, kad pagal BŽUP rinkimo, e, rėmimo e, šitos e, sistemos turėtų būti kaip nors pritaikytos, kad būtų galima skatinti ir inisitų konservavimo priemonės ypač tose sritise, kur žinome, kad reikėtų išsaugoti tam tikras rūšis, konservuoti jas. Todėl reikėtų numatyti paskatas ūkininkams, kad jie būtų suinteresuoti tuo. Mes taip pat žinome, kad mes prašome papildomą finansavimo e, tyrimams, kad e, būtų žemės ūkija vykstų taip pat technologinės raidos skatimo procesai. Kaip Jūs manote, kam reikėtų pirmiausia skirti finansavimą? Kokias spragas reikėtų pirmiausia užlopyti? Ačiū, labai geras klausimas. Iš tikrųjų, kalbant apie institutų turėčiau pasakyti, kad aš Junktinėje karalystėje tiesiog taip pat raginu, kad ūkininkams būtų mokamos ištoko, išmokos, kad jie įtrauktų į savo uh, žemės ūkio kultūrą auginimą taip pat ir artimas javams rūšis. Viena iš tokių toks artimos rūšis dažniausiai yra aplinktas žemės ūkio naudmenų teritorijas, dėl tai būtų visiškai tikslinga veikla. Finansavimo spragos. E, rūšių konservavimo e, už tinklo kontekste Mes puikiai suprantame, kaip turėtų vykti insitų konservavimas. Tiesiog dabar reikėtų imtis to. Mano manimu, finansavimui užtikrinti reikalingos tam tikros administravimo struktūros. Yra įvairiausių organizacijų, struktūrų, pavyzdžiui, Natūrai 2000 yra tam tikra valdymo struktūra. Jeigu mes kalbame apie visos Europos galimas institu teritorijas, tuomet reikia sukurti tam tikrą administracinę struktūrą. ESPGR, ko gero, negalėtų to, tos funkcijos atlikti, kadangi nepakanka finansavimo, reikėtų pagalvoti apie Europos uh, masto agentūrą, kad ji galėtų koordinuoti tą institu konservavimo veiklą. Aguilera. Labai ačiū. Iš tiesų, kad labai įdomu buvo klausytis šiandien jūsų pranešimų. Iki šiol mums ši tema nebuvo labai gerai žinoma. Ir e, priimti politinius sprendimus biologiniai vairovai išsaugoti galima tik tai m, mm, puikiai žinant e, arba gerai susipažinus su tuo, kas, kas joje vyksta. Taigi jūsų pranešimai buvo labai naudingi ir vertingi. Tam, kad galėtume išsaugoti tam tikrų rūšių įvairovė, ypač insitų. Ar nebūtų galima e, tų rūšių saugoti įvairiose draustinėse, kurie ir šiaip jau e, yra saugomos teritorijos, gauna įvairias subsidijas, e, iš įvairių gamtos apsaugos programų Europos Sąjungos. Aš manau, kad e, natūra, pagal natūrą 2000 programą būtų galima tas saugomas teritorijas apsaugoti dar labiau, remiantis jūsų teiginiais. nes e, kalbant apie ūkininkus, tai žinoma, jiems yra svarbu uždirbti pelno ir e, jie atitinkamai elgesi, tačiau siekiant išsaugoti rūšių įvairovę ateityje. Tai e, ūkininkai turi būti pakankamai informuoti ir savo indėlį įnešti į šios procesus. Ir Ispanijoje, pavyzdžiui, šiuo metu yra e, kūriamos įvairios e, plataus masto struktūros šią linkmę veikiančios, taip pat ir įtraukiančios e, ūkininkus į savo tarpą. Manau, kad būtų įdomu, pavyzdžiui, pagalvoti apie galimybės sukryžminti laukinius augalus su kultūriniais augalais, ar e, tai būtų susijęs su tam tikromis <clears throat> genetinėmis modifikacijomis, genetiniais pakeitimais, ar, ar, ar kitais būdais ir kokia technika čia būtų naudojama, nes aš nieko neišmanau apie šios reikalus, tai man įdomu būtų sužinoti. Jūs e, rekomenduojate kryžminti tarpusavį laukinės ir e, kultūrinės rūšis, taigi kokiu būdu tai būtų daroma, ar įprastiniu, tradiciniu kryžminio būdu, ar pasitelkus e, genetiškai modifikuotus organizmus. Atsakymas. Laukiniai augalai nebūtinai yra augantis tose, e, tose saugomose teritorijose. Tačiau Aš manau, kad jeigu būtų susijęjamas laukinių augalų įsaugojimo priemonės su Natūra 2000 programa, tai būtų didžiulis žingsnis į priekį, tačiau nemanau, kad tai būtų pakankamas žingsnis, kuomet aš pradėjau kalbėti Junktinėje karalystėje su saugomų teritorijų valdytojais apie uh, kultūrinių augalų laukinius giminaičius e, arba javų laukinius giminaičius, tai jie išgirdę žodį tą javai arba grūdinės kultūros iš karto man atsakydavo neigiamai, nes sakydavo, kad mūsų šis rytis <clears throat> nedomina. Mes siekdami išsaugoti e, e, laukinės grūdinės kultūras bandome uh, E, išsaugoti genetinę įvairovę. Aš manau, kad būtų galima susijęti šias išsaugojimų programas su Natūra 2000. Tai yra gera mintis, tačiau tikrai neturėtų būti vienintelė. Pirmiausia, jūs klausėte apie galimybę užtikrinti išsaugojimą laukinių augalų e, draustinėse, nacionaliniuose parkuose, Papuanoje, Gvinėje, pavyzdžiui. Aš patikau tinkamą pavyzdį. Uh, ir būtų galima tokias iniciatyvas įgyveninti draustiniuose nacionaliniuose parkuose, taip pat reikia bendradarbiauti su botanikos sodais tam, kad e, sieklų įvairovę išlaikytume ir galėtume užtikrinti tą institu. Saugomį jūs suminėjote žemės ūkį, agrobiologinės įvairovės indekse. Mes siūlome numatyti tam tikras paskatas maisto tiekimo grandinėje dirbantiems e, žmonėms. Tačiau salėje yra Rosalin Rimans, e, mano kolega, kuris e, turi daug daugiau informacijos šioje srityje, skatinant žmonės, ūkininkus išlaikyti savo dirbamose teritorijose, išsaugoti laukinių augalų tam tikras rūšis. Taigi atitinkama galimybė yra, tačiau e, in situ atveju iš tiesų toks kryžminimas nėra dažniausiai pagėdavimas, nes bandoma išsaugoti tik tai e, laukinius augalus, tačiau čia tikrai mes negalime e, kryžminimo atveju kalbėti apie kažkokius tai ar kokius nors genų pakeitimus. Galbūt Rožlį norėtų mane papildyti. Noriu pabrėžti, kad viena vertus yra labai svarbu atlikti tam tikrus skaičiavimus, stebėsenas ir skatinti tam tikrus kryžmimo procesus, siekiant užtikrinti geresnį apsirūpinimą maistu. Grandinėje taip pat mes bandome pasitelkti tam tikras finansinės investicijas, pritraukdami daugiau e, finansinių ekonominių lėšų, siekdami užtikrinti didesnę apsirūpinimo maistu įvairovę ir kartu išsaugodami tiek genetinius išteklius, tiek ir padidindami gamybą bei vartojimą, jeigu e, konstatuojame arba nustatome, kad egzistuoja tam tikras poreikis iš vartotojų pusės tam tikriems e, produktams, kurie pradedami vartoti didesnių mastų maisto grandinėje ir būtent e, šią linkmę mes ieškome ir bandome rasti tam tikrų paskatų. Sakant į pirmąjį jūsų klausimą, manau, kad e, veiksmingas institutų veiklos e, kontroliavimas ir stebėjimas turi būti įtrauktas į visas ateities programas tam, kad žinotume, uh, kiek rūšių mes ketiname išsaugoti ateičiai ir kad būtume tikri, kad nebūtų pamirštas ir atitinkamų sprendimų Europos Sąjungos mastų priimamų įgyvendinimas regionuose, nes insito išsaugojimas turi tam tikrų specifinių bruožų, tam tikrus atskirus regionus ir vietose būtume to nepamiršti, atsakant į jūsų antrąjį klausimą dėl kryžminimo. Ir ar tai yra genetiškai modifikuotas kryžminimas ar ne, iš tiesų tai nėra genetiškai modifikuotas kryžminimas. Ir e, kalbant e, apie sparumą tam tikroms lygoms e, arba kitas savybės, tai būtų galima perkelti iš laukinių augalų atitinkamus genus į, į kultūrinius augalus. E, iš tiesų toks kryžminimas iš tiesų labai naudingas. Ponas Andriu paskutinis dabar diskusijos dalyvis. Ačiū, pan pirmininkai, už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Noriu padėkoti taip pat trims pranešėjams už jų labai kokybiškus pranešimus ir tikslius, tikslius atsakymus į klausimus. Šiuo metu mes rengiamės būsimai BŽUP reformai ir e, turbūt vienintelis aukštas degutas šioje, šiame klausime tai yra parlamentarų skaičius negausus tarp dalyvių. Taigi mes turime prisimti savo atsakomybę reaguojant į jūsų pranešimus ir tai yra labai svarbu pabrėžti. Tai reiškia, kad būdami atsakingi už politinius procesus ir sprendimus, mes dalyvaujame e, tam tikrų permainų susijusius mūsų aplinką procese. O čia mes kalbame apie biologinės įvairovės išsaugojimą ir e, mūsų paveldo išsaugojimą. Tai mums yra labai svarbu, ypač Žemės ūkio komitete. O jūs mums tikrai labai daug papasakote apie <clears throat> šio biologinio pasaulio įvairovę, turtingumą, apie kurį mes tikrai žinome nepakankamai. Ir jūs minėjote žemės ūkio veiklos poveikį aplinkai o mūsų siekis, kad žemės ūkis e, darytų kuo mažesnį poveikį arba e, jo poveikis būtų neutralus, tačiau e, ilgą laiką žemės ūkio veiklos poveikis tikrai nebuvo pakankamai vertinamas arba jį buvo nekreipiamas dėmesys, kalbant apie biologinės įvairovės mažėjimą, nes uh, mūsų aplinka, biologinė įvairovė daro tiesioginę įtaką mūsų sveikatai, gyvenimo būdų, gyvenimo sąlygoms, pavyzdžiui, germo vandens kokybė, dirbožėmio kokybė ir taip toliau. Taigi, pasirinkdami tam tikrą uh, žemės ūkio veiklos kryptį ateityje, mes turime būtinai atsižvelgti ir į biologinį įvairovę, įtraukti ją į bendrąją viziją, O šiuo metu mes e, žemės ūkiai taip pat stebime globalizacijos procesus, su kuriais yra e, susijusi taip pat ir dirbamos žemės koncentracija. Tuo tarpu e, mes pamirštame tą gražiai žemės ūkio veiklos pusę susijusią taip pat ir su biologinės įvairovės išsaugojimu. Manau, kad metų bėgėje mes paprasčiausiai e, šios rytie pamiršome e, agronomiją e, ir jos svarbą tiek biologiniai įvairoviai išsaugoti, tiek ir <clears throat> žemės ūkiui plėtoti. Todėl manau, kad mes turėtume daugiau investuoti į agronomiją. Taigi, kodėl mes, pavyzdžiui, atsisakėme sejomainos idėjų, uh, E, kitų panašių žemės ūkio metodų, kurie leistų e, biologiniai įvairoviai e, išlikti natūraliomis sąlygomis. Kodėl mes, pavyzdžiui, neturėtume uždrausti naudoti pesticidus ekologiniuose ūkiuose, apie tai mažai kalbame ir manau, kad samoningumą žmonių reikia skatinti kalbant apie šios klausimus. Taigi aš raginu štai iš naujo persvarstyti mūsų žemės ūkio veiklos modelį. Mes galime išlikti konkurencingi, nekeldami grėsmės aplinkai. Žemės ūkį reikia pasitelkti visas įmanomas priemonės, taip pat ir mokslininkų pastangas tam, kad pasiektume pakankamai aukštų rezultatų, tokių kaip iki šiol, e, darbo našumo srityje žemės ūkio ir nekenktume e, aplinkai. O E, jūs taip pat minėjote vabzdžius, e, apdulkintojus, jie dabar nyksta, o be jų ateityje žemės ūkis apskaitai bus neįmanomas. Ačiū Jums. Ponės ir ponai, jau išnaudojame visą laiką skirtą komiteto nariams. Taigi dar į pana Andrių klausimą atsakysime ir jau baigsime mūsų klausimus. Taigi kas pageidautų pradėti. Okay. Yeah, I think uh, I, I, I... You see, I think. manyčiau, tikrai laikas mąstyti apie tai. Kaip ta e, žemės žemės ūkį, tradicinį žemės ūkį, kaip jame būtų galima įtraukti elementų, kuriais būtų galima įsaugoti genetinį paveldą. Ir tą užtikrinti ateičiai. Nes mes iš tikrųjų kalbam ne, ne vien apie paveldą, bet uh, Mm, bet kartu mm, išsaugo, galim išsaugoti ir paveldą, ir kar, kartu gaminti daugiau e, žemės ūkio priemonėmis. Tad e, jeigu dabartinė politika būtų papildoma dar kitais elementais, tai žemės ūkis e, būtų palankesnis tokie, vabžiams, sakykime, apdulkintojams. Ačiū už klausimą. Labai svarbu veikti ne vien išsaugant biologinę įvairovę ir aš minėjau agro bio įvairovę įvairiais lygiais. Mums reikia pakeisti patį gamybos būdą, atsižvelgiant į bio įvairovę, bet kartu tam reikia suteikti paskatų asmenims, kurie mm, palaiko biologinį įvairovę. Ir čia aš turiu galvoje ne vien tik tai saugojimo e, šitą ramstį, bet ir gamybą turiu galvoje. Tada, aišku, mes turim suteikti paskatų. Ir kaip jau sakiau, mes dirbam kartu su Europos komisija, e, kaip būtų galima e, tą pasiekti mm, tiesiog e, įmonių lygių ar platesnių lygių. Tad čia svarbiausias dalykas yra paskatos jų kūrimas. Ačiū. Tai atrodo ir prieėm prie klausimo pabaigos. Tikrai aptarinėjom labai labai įdomią temą visai artėjant kalėdiniams atostogoms. Ir manyčiau, dar grįšim prie šios labai svarbios temos. Dėl to, ką pasakė ponas Andriu. Andriu. Tai tikrai e, tai verta apie tai toliau mąstyti. Jūs e, užsiminėt apie BŽUP. E, ateitį. Dar kartą ačiū prelegentams už pasisakymus. Mums suteikia tikrai penų mintims noro pasigilinti detaliau į šį klausimą. Žemės ūkio produktų gamyba po 2020 metų, e, išsaugant bioįvairovę, kurią beje suinteresuoti ir ūkininkai, tad manau tie elementai vienai par kitaip atsispindės būsimuose strateginiuose valstybių narių planuose. Tad tiek, dar kartą visiems labai ačiū ir tada susitiksim kitą savaitę Strasbūrė su tais, su kuriais nebesimatysiu, noriu visiems palinkėti gerų kalėdinių atostogų, e, palinkėti gerų kalėdų, švenčių. Kitas mūsų susitikimas sausio 11, o Strasbūre numatytas koordinatorių susitikimas. Tad dar kartą visiems labai ačiū ir geros, saugios kelionės į namus. Ir dar kartą atsiprašau, kad štai tokiu laiku surengėm šį klausimą. E, būtų buvę žinoma gerai, kad daugiau komiteto narių būtų dalyvavę išgirdę, kas buvo pasakyta, bet taip jau yra. Tad dar kartą visiems ačiū, posėdį baigiam. Dar vienas dalykas. Taip, tiesiog paraginsim kolegas, kad, kad jie pasiskaitytų, čia perskaitytų pranešimų e, medžiagą.